pani przewodnicząca! wznawiam posiedzenie. witam państwa bardzo serdecznie. tęskime posėdį. paskutinį likusį kovo plenarinės sesijos posėdžio valanda. ankstesnio posėdžio protokolas jums yra išdalintos kaip ir patvirtinti dokumentai ir turite kokių nors prieštaravimų. Prieštaravimų nematau, taigi laikau protokolą patvirtintų. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra, į kurį atsakoma žodžiu komisija.